Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Ponios ir ponai, manau, galime tęsti posėdį. Prašyčiau visus susėsti. Ir galėčiau galbūt paprašyti pono Šmitą taip pat atsisėsti, pirmininkaujančios valstybės atstovą, prašyčiau tvarkos ir prašom arba atsisėsti, arba išeiti iš salės. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos vystomo bendradarbiavimo metų programos įgyvenimo ir paveldo. Ponas Šmitas, primkiančios valstybės vardu. Monsieur le Président. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, oficialiai užbaigiant vystimosi metus, gruodžio mėnesį Luksemburgė, artėja ta diena, aš